Graikijos atitinkamos institucijos paprašė atšaukti Teodoros Zakorakis parlamentinį imunitetą.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 Aber, Herr Coburn. Kolega Coburn, jūsų kreipimasis mano pirmininkė man labai patinka. My member. Die... Mano parlamentarė. Atsakau. Okay. Die zuständigen griechischen Behörden. Graikijos e, kompetitingos institucijos pateikė prašymą atšaukti Teodoros Sagorakis parlamentinį imunitetą. Lenkijos atitinkamos tarnybas taipogi prašo atšaukti parlamentaro Januš Korvin Mikė neliečiamumą. Šitie prašymai buvo